So, good morning, ladies and gentlemen, it's 10 past 9. Dear... Kolegos, 90 tikrai reikėtų pradėti šios dienos komiteto posėdį. Na ir vyks pirmas rimtas balsavimas. Tikiuosi, kad e, per ateinančias pusantros valandos maksimum gerai padirbėsime. Pirmas darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu pastabų, nuomonių INTA e, komiteto vardu dėl ES ir Vietnamo investicijų apsaugos e, sutarties e, prašymus siūlau pakeisti seką. Dėl 7 ir 8 punkto balsamai nevyks, tai, tai yra laisvos prekybos ir investicijų apsaugos sutarimo nevyks. Uh, O pirmiausia bus balsuojama dėl dešimto punkto, o toliau bus balsuojama dėl aštunto punkto. Tai yra dėl e, rezoliucijos dėl investicijų apsaugos sustarimo. Na ir jei nieks neprieštarauja, tuomet su minėtais pakeitimais laikykime darbo tarkia patvirtinta. E, Antras punktas - pranešimų iš mano pusės nėra. Trečias punktas - posėdžių protokolo tvirtimas. Rugsėjo 30, spalio 1 dienos ir spalio 14 dienos pranešimus e, protokolus galime tvirtinti. Ar turite pastabų? Atrodo, kad ne. Tuomet pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto - elektroninis balsavimas. Pasiruoškite balsamo korteles. Pirmiausia, balsuosime dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje Europos Sąjungos politikos šios rytyje 18 metų metinės pranešimas. Kreipiuosi į pranešėją, ponę Vizelę Lymą, ar turėtumėte pastabų? labai triukšminga, bent jau šioje salės pusėje. Paprašyčiau susėsti, prašyčiau rimties. Mes jau du kartus pristatėme šį pranešimą ir šiandien te noriu visiems padėkoti, kurie prisidėjo prie šio darbo. Dėkoju mm, komiteto nariams, darbuotojams, o taip pat ir už likščiol įvykusias diskusijas. Dėkoju būtų daugiau pastabų, atrodo, kad ne, tuomet e, siūlau balsuoti. Rakišėl, man visuomet reikia jūsų nuorodų, na, tiek daug elektroninių balsavimų šiandien numatyta. Under your radar. So let's start. Compromise. Taigi pradėkime. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi. Atsiprašau. Tyčia. Mm, norėjau pasidomėti, ar skiriate dėmesį. 103, 104, 100 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias kompromisas kas už prieš, susilaikiusi, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, priimta. 147 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 148, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 8 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 9 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 11 11 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaikiusi priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaikiusi priimta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi priimta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi priimta. 16 212 pakeitimas, kas už prieš susilaikėsi primta. 17 kompromisas, kas už prieš susilaikėsi primta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikėsi primta. 226 pakeitimas, kas už prieš susilaikėsi primta. 19 kompromisas, kas už prieš susilaikėsi primta. 20 kompromisas, kas už prieš susilaikėsi primta. 20 21 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi primta. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi primta. 23 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi primta. 24 kompromisas primta. 23 5 kas už, prieš susilaikiusi primta. 26 kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 28 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 310 atsimtas, 30 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 31 pakeitimas už, prieš susilaikiusiai priimta. 32 už, prieš susilaikiusiai priimta. 33 už, prieš susilaikiusiai priimta. 34 už, prieš susilaikiusiai priimta. 35 už, prieš susilaikiusiai priimta. 36 už, prieš susilaikiusiai priimta. 37 už, prieš susilaikiusi primta, 38 už, prieš susilaikiusi primta, 39 už, prieš susilaikiusi primta, 40 už, prieš susilaikiusi primta, 41 už, prieš susilaikiusi primta, 42 už, prieš susilaikiusi primta. 42 už, prieš susilaikiusi primta. 43 už, prieš susilaikiusi primta. 44 už, prieš susilaikiusi primta. 45 už, prieš susilaikiusi primta. Pereikime prie konstituojimo dalių. 57 pakeitimas už, prieš susilaikiusi primta. 46 kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. 68 mm, Urban Krespo autorius, kas už, prieš susilaikiusieji. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. 68 pakeitimas. Balsuokime. Free mhm. missing. Trijų trūksta. Du. Kolegos, visi jau dabar spėjo. Atmesta. 34 už, prieš 27 už. 47 kompromisinis, kas už prieš susilaikė. 48 už prieš susilaikė priimta. 49 už prieš susilaikė priimta. 50 už prieš susilaikė priimta. 51 kas už kas prieš susilaikė priimta. Konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau antras, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Antrasis pakeitimas, prašyčiau balsuoti. Baigiame. Atmesta. 35 prieš 29 už. Trečias, ketvirtas pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. Tikriname penktasis pakeitimas. Roisin pakeitimas.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 So, this amendment has... Taigi, šis pakeitimas atmestas. Dabar pereiname prie 6, 7, 8 ir 9 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 10, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 atkrenta, 12, 13 taip pat. 14. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16. Kas už, kas prieš susilaikė. Manau, kad reikia patikrinti. 16. pakeitimas. Balsavimas e, savo pasirinkimu. 16. Laisva valia. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19.20 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ne, reikia patikrinti 19 ir 20. Ačiū. Kas prieš susilaikė. Tikriname 19 ir 20. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 22. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 23. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 25. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 26. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 27. 28. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Čia vien tik tai preambulė. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Reikia patikrinti. 29. Įstikriname elektroniškai. Vieno trūksta. Baigiame balsuoti. priimta. 30 ir 31. Oh. 39, 27 balsai pasiskirsiai, neklistum. 39, 22 pasirodo. 30, 31, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 32, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 33, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 34, 35, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 36, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 37, 38, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 39, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 40. Kas už, prieš susilaikė priimta. 41 ir 42. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 43, 44. Kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti. 43, 44 pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 45 pono Fandalin pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 46 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 47, 8, 9 kas už, kas prieš, susilaikė priima. 50 už, prieš, susilaikė priimta. 51, 52 E, susilaikė priimta, 53 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 54 už, prieš susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė pri, atmesta, 56 už, prieš susilaikė. Reikia patikrinti 56. Baigiame. Atmesta. Taigi, dabar periname prie galutinio elektroninio balsavimo už visą rezoliuciją su pakeitimais. Balsuojame. Three colleagues missing. Truksta trijų kolegų. Prašom atsibusti. Truksta trijų kolegų, vis dar jie vis dar nebalsavo. Gerai, tada aš pasiduodu. Baigiame balsavimą. Priimta. 48 e, už, 6 prieš. Sveikinu pranešėją. Dabar iš karto periname prie penktojo punkto. Norėčiau iš karto pradėti balsuoti. Iš karto kitas pranešimas. Visi pasirengė. 58, 50, 60 atsimti. Pirmas kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Antras kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Trečias kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis už, prieš susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis už, prieš susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis už, prieš susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisinis už, prieš susilaikė, e, priimta. 125 Puikus pakeitimas žodžiu. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 126. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 9. Kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 10. Kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. Toliau 145. Jis atsiimtas, 11 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 12 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 13 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Periname prie 14, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 15 kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Toliau 192. Pono Bažesku, kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime. 192. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas, kas už. Šešioliktas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Toliau. 195. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikrinkime. 195. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Gana aiškus rezultatas. 196, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 199, kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet galbūt patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Du šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Bet vėlgi reikėtų patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 201. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 215. Kas už, kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti. 215. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 222 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 225 ponius pyri pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 17 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. Toliau 243. Ponas Bilčik, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta, 21 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 22 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 už prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta. 26 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20, atsiprašau, 289 pono Bazesku pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 2,90. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Tikriname. Galim patikrinti. Tikriname 2,90. Pradedame balsuoti. Bai nedidelis skirtumas tarp už ir prieš. Galiu į visą komitetą pažvelgti, ne tik į vieną kampą. 291. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 292. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 293. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 294. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 295, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Taigi, 295 priimtas. Vadinasi, turėsime pono Kastaldo papildymą. Kas už jį? Kas prieš e, susilaikė atmesta. 297, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 28 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 318, kas už, kas prieš susilaikė priimta Man atrodo, patvirtinta, bet patikrinkime. Baigiame balsuoti. E, priimtas. 319 e, už prieš susilaikę. Vėlgi reikia tikrinti. 319. Man atrodo, kad atmesta. Tikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 320 <clears throat> kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 321 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 322 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 323 e, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 394 už prieš susilaikę atmesta. 29 kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 30 e, kompromisas už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė priimta, 3, 3, 3, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 3, 3, 4, kas už, prieš susilaikė priimta, 3, 3, 5, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 3, 3, 5, 32 kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta, 33 kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta, 34 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 35 kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau periname, 356 pakeitimas. Halitski ir Sikorski, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 357 Lopės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 358, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 36 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 372, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 373, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 37 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 38 už prieš susilaikę priimta, 39 už prieš susilaikę priimta, 394 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę. Reikia patikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Gana aiškus rezultatas. 395 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 40 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41 už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė priimta. 43 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26 e, pyri pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 28 pono daržo, kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti. Baltuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 44 už prieš susilaikė. Priimta 45 už prieš susilaikė. Priimta 40 pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta 46 kompromisinis už prieš susilaikė. Priimta. Toliau paprasti pakeitimai 51 už prieš susilaikė. Priimta 52 už prieš susilaikė. Priimta 52 53 už prieš susilaikė atmesta, 54 už prieš susilaikė priimta, 55 už prieš susilaikė priimta, 56 už prieš susilaikė priimta, 57 už prieš susilaikė. Reikia tikrinti, 57 balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta toks 57 likimas. Toliau, preambulė. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras, trečias, už, prieš susilaikė, priimta. Ketvirtas, už, prieš susilaikė, priimta. Penktas, už, prieš susilaikė, priimta. Šeštas kompromisnis, už, prieš susilaikė, priimta. Septintas, už, prieš susilaikė, priimta. Atsiprašau, pirmininkas, tai buvo septintas pakeitimas, ne kompromisis pakeitimas. Aštuntas. Už prieš susilaikę priimta. Ir tada galime elektroniškai balsuoti dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuokime. Keturių narių trūksta. Trys, du, vienas. Visi jau dabar pasirengė. Baigiame balsuoti. Priimta. 47 už, 12 prieš. Taigi, toks rezultatas. Really like Labai noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Šeštas punktas. 2016 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Pranešėjas ponas Danžon. Ar norėtumėt pasisakyti? Ne. Tada pradedame balsavimą. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi primta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi primta. Dvidešimt devintas, kas už, prieš 39 už priešus laikiusi atmesta. 44 už prieš susilaikiusiai atmesta. 41 už prieš susilaikiusiai primta. Taigi, nebereikia dėl tolimesnių 47. 39 nepatvirtintas, taigi galime perinti prie Miss Neumann 40. E, pakeitimų. Kas už ponios Neumann pakeitimą? Už prieš susilaikiusi jį atmesta. 42 pakeitimas čia buvo. 46 už prieš susilaikiusi atmesta. 40 už prieš susilaikiusi atmesta. 43 už prieš susilaikiusi primta. 45. Už prieš susilaikiusi atmesta. 47. Už prieš susilaikiusi primta. 48. Už prieš susilaikiusi atmesta. Primta. Trečias kompromisas už prieš susilaikiusi primta. 58. Kas už prieš susilaikiusi primta. 59. Už prieš susilaikiusi primta. 60 už prieš susilaikiusi primta. 61 už prieš susilaikiusi primta. 63 už prieš susilaikiusi primta atrodo. Pasitikslinkime dėl 63. Šedešimt trečias. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. Penktas kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 82 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 95. Ir kas už prieš susilaikiusiai primta. 96. Kas už prieš susilaikiusiai primta. 97. Kas už prieš susilaikiusi jį. Pasitikslinkime dėl 97-ojo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Primta. 28 kas už prieš susilaikiusi primta. 29 kas už prieš susilaikiusi atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. Šimtas pirmas nebereikia. Šimtasis atmestas. O, šim... o jeigu šimtas patvirtintas, šimtas pirmas atkrenta. Taigi, ko čia trūko? Štai to trūko. Mišel Galer. Trumpa valanda, kas už, prieš susilaikysiai. Pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Primta. 102 nebereikia. Septintas kompromisas. Kas už, prieš susilaikiusiai primta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš susilaikiusiai primta. Šimtas dvynioliktas ir šimtas dešimtas pakeitimai. Kas už, prieš susilaikiusiai pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuojame. Balsamas baigtas. Atmesta. Devintas kompromisas, kas už prieš susilaikiusi primta. 134 už prieš susilaikiusi jį atmesta. 137 už prieš susilaikiusi atmesta. 135 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 140 už prieš susilaikiusi atmesta. 138 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 139 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 136 kas už prieš susilaikiusi primta. 141 už prieš susilaikiusi primta. 142, 143 už prieš susilaikiusi atmesta. 144 už prieš susilaikiusi atmesta. 147 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 145 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 148 pasibaltiksinsim. 145 balsuom elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. 146 prieš. Ką aš sakiau? 148. Kas už? Prieš. Visus atmesta. 152. Kas už? Prieš. Atmesta. Atmesta taip. 152. Pasitiksliname elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Atmesta. 149 už prieš susilaikius atmesti. 150 už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 150. Pone Kastaldo. Balsavimas baigtas. Primta 26, 26 už, 20 prieš, 146 už, prieš, susilaikiusi primta. 153 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Bet pasitikslinkime, dėl 153 pakeitimo balsuojame. Okay, and... Man nurodė, kad e, atkrita 153, nebereikia balsuoti. Kągi, gerai dėl 153. 151. Ar dėl jo reikia balsuoti? Ne? Taigi, reikia pono Nesovko pakeitimas už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 151 pakeitimo. Balsuojame. Balsamas baigtas. Akivaizdžiai patvirtinta. 154. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. 155. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. 156. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. 159. Kas už, prieš, susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 159 balsuojame. Balsamas baigtas. Atmesta. Šimtas penkdesimt septintas Mišel Galer pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 158 kas už prieš susilaikiusi primta. 160 už prieš susilaikiusi jį. Pasitikslinkime dėl 160 balsuojame. Balsamas baigtas. Primta. 161 už prieš susilaikiusi atmesta. 165 už prieš susilaikiusi atmesta. 166 už, prieš susilaikiusi atmesta. 164 už, prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 164. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Mm, Aikiškiai atmesta. 162. Už prieš susilaikiusiai atmesta. 167. Už prieš susilaikiusiai atmesta. 163. Už prieš susilaikiusiai primta. 168. Kas už prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 168. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. 169-70 už priešus laikiusi atmesta. 171 už priešus laikiusi primta. 172 nebereikia. Gera naujiena. 173 Mm, tai jau mes pasiekime 181. Formuot asmenį Benjen Grošiai. Kas už prieš susilaikiusi primta. Devintas A kompromisas. Kas už prieš susilaikiusi primta. 189 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 190 už prieš susilaikiusiai Pasitikslinkime dėl 190-ojo, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 125, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 10 kompromisas, kas už prieš susilaikiusi primta. 198 už prieš susilaikiusiai atmestą. Pasitikslinkime dėl 199. Balsamas baigtas. Ne, 129 už prieš susilaikiusi atmesta, 200 už prieš susilaikiusi, susilaikiusi atmesta, 203-204, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 202, kas už, prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 202 ponios kanko pakeitimas. Balsuojame. Du šimtai antras. Primta. 201. Pasitikslinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 205. Kas už? Prieš. Susilaikusi primta. 206 už, prieš, susilaikiusiai, primta. 207 už, prieš, susilaikiusiai, primta. 10a kompromisas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 212 ponios kalnėtė e, pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Pasitikslinkime dėl 212. Balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 213 kas už, prieš susilaikiusi primta. 215 už, prieš susilaikiusi atmesta. 218 už, prieš susilaikiusi atmesta. 219 už, prieš susilaikiusi atmesta. 217 už, prieš susilaikiusi atmesta. 214 už, prieš susilaikiusiai Pasitikslinkime 214. Balsuojame. At, primta. Du šimtai šešioliktą už, prieš susilaikiusiai sus... atmestą. Pasitikslinam. 216. Gerai. Du šimtai šešiolika. Ponios Naimant pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 kompromisas už prieš susilaikiusi primta. 224 už prieš susilaikiusi atmesta. 227 už prieš susilaikiusiai atmesta. 226 už prieš susilaikiusiai primta. 229 už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 229 balsuojam. Balsavimas baigtas. 12 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 245 už, prieš, susilaikiusi primta. 246 už, prieš, susilaikiusi primta. 15 kompromisas pasitaiso pirmininkas, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. 250 už, prieš, susilaikysiai, atmesta. 256 už, prieš, susilaikysiai, atmesta. 251 už, prieš, susilaikysiai, atmesta. 252 už, prieš, susilaikysiai, atmesta. 253 už, prieš susilaikiusiai atmesta. 254 už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 254 balsuojame. Balsamas baigtas. Primta. 255 kas už. Prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 255. Balsamas baigtas. Atmesta. Du šimtai penkiasdešimt devintas. Kas už? Prieš? susilaikiusi atmesta. 257. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 258. Kas už? Prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 258. Balsuojame. <laughs> Patvirtinta. 264. Ne, 261 už prieš susilaikiusi jį primta. 262 už prieš susilaikiusi atmesta. 263 už prieš susilaikiusi atmesta. 266 už prieš susilaikiusi jį. Pasitikslinkime dėl 266 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 265. Kas už? Prieš susilaikiusieji. Pasitiksim. Balsavimas baigtas. E, laimėjo panel Neumann. Nebereikia toliau tikslintis. 265 patvirtintas, dėl 264 nebereikia. Pasiekime 16 kompromisą, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 275, kas už, prieš, susilaikiusiai, pasitikslinkime, balsuojame. Atmesta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 262 kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Afko nebereikia. Ką čia? 263 kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. 266. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Atmesta. 265. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Atmesta. 264. Už. Prieš. Susilaikiusi. Atmesta. 18. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Primta. 294. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Atmesta Pasitikslinkime dėl 224 balsuojame. Sorry. 295 už, prieš susilaikiusi primta. 296 už, prieš susilaikiusi primta. 297 už, prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime. Balsuojam. Akivaizdžiai patvirtinta. 229, 228, 300 už prieš susilaikiusiai atmesta. 301 už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 301. Ponas Kastaldo. 400. 303. Kas už? Prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 303. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Dėl to, kad Ar yra atkritusių pakeitimų? Atrodo, kad ne. 304 už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 305 kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 314 už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 315-16 kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 317 už, prieš, susilaikysi. 318 kas už, prieš, susilaikysi, <laughs> primta. 319 už, prieš, susilaikysi, atmesta. 322 už, prieš, susilaikysi, atmesta. 325 už, prieš, susilaikysi, atmesta. 321 už, prieš, susilaikė, atmesta. 320 už, prieš, susilaikysiai. Pasitikslinkime dėl 320. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 324 už prieš susilaikysiai atmesta. Pasitikslime dėl 324. Balsuojam. 323 už, prieš, susilaikysiai primta. 326 kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikysiai primta. Visą puslapį peršokam. 340 už, prieš, susilaikysiai Pasitikslinkime dėl 340 balsuojame. Balsavimas baigtas. 21 kompromisas už, prieš susilaikysiai primta. 347 už, prieš susilaikiusiai atmesta. 348 už, prieš susilaikiusiai primta. 349 už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. 300, 350 už, prieš, susilaikiusiai primta. 22 kompromisas už prieš susilaikiusi primta. 355 už prieš susilaikiusi. 23 kompromisas. 24 kompromisas už prieš susilaikiusi primta. 378 Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Atmesta. 379. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 30, 367 ponas Sikorski pranešimas, e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 387. Balsavimas baigtas. Trys šimtai už prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 368 balsuojame. Trys šimtai šešiasdešimt aštuntas. Primta. 369. Kas už? Prieš? Susilaikysi jį. Pasitikslinkime dėl 389. Balsamas baigtas. Primta. 390 už, prieš susilaikysim primta. 321 už, prieš, susilaikysim atmesta. 324 už, prieš, susilaikė atmesta. 392 už, prieš, susilaikė atmesta. 395 už, prieš, susilaikė atmesta. 396 už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 396. Balsavimas baigtas. Pone Varčikovski pakeitimas 393. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl jo elektroniniu e, būdu balsuojam. Primta. 26 kompromisas. Primta. 405. Kas už? Už prieš susilaikė primta. 406. Už prieš susilaikiusiai primta. 407. Už prieš susilaikė primta. 408. Kas už prieš susilaikė atmesta. 409, kas už, prieš susilaikė atmesta. 410 už, prieš susilaikė primta. 27 kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. 418 pat ir kiti, kas už, prieš susilaikė primta. 419, kas už, prieš susilaikė primta. 420 už prieš susilaikė primta. 421 kas už prieš susilaikė atmesta. 422 kas už prieš susilaikė primta. 423 kas už prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 423 balsuojame. Primta. 424 už prieš susilaikiusi priimta. 432 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 427 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 425 kas už prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 425 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 431 už, prieš susilaikysi atmesta. 429, 430 už, prieš susilaikysi atmesta. 428. Už prieš susilaikė. Priimta. Pasitikslinkime. 428. Balsamas baigtas. Primta. Kitas. Pakeitimas nebereikia. 433. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 433. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. Keturišimtai trisdešimt septintas už, prieš, susilaikiusiai primta. 438, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 440, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 439, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 451, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime dėl 451. Balsuojame. It's closed. Atmesta. 452. Kas už? Prieš susilaikiusieji. Pasitikslinkime dėl 452. Balsavimas baigtas, atmesta. 453 in favor. 453 kas už. Ar 454? Vis dėlto 454. Pane Noiman, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 453. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 455. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 4, 5, 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 4, 5, 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 4, 5, 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 4, 5, 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 460, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 461, kas už, Vis dėlto 464, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 463, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 462, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 462, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. 31 balsas už, 30 prieš. 461 atkrenta, 466 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 467 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 467 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 468 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 469 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 470 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 471 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 472 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 472. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Akivaizdžia persvara pritarta šiam pakeitimui. 20, 29 kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 482 gliuksman. Veikyti. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl 482. Balsuoti pradedame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Taip, pritarta. Buvote teisus. 483. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 483. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 484. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 485. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 485. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 4, 8, 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ką Afko galvoja? Afko 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Afko 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Pasitikrinkime dėl AFKO ketvirtojo pakeitimo balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Afko 7. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai. Afko 7. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 24 balsai buvo už, 37 balsai prieš. Taigi, AFKO 8 dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 9, kas už. Norite tai dėl AFKO 8 pasitikrinti taip pat gerai. Balsuojame elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, atmesta. Afko 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Afko 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turėsime pasitikrinti, balsuokime elektroniškai dėl AFCO 10. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar AFKO 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. AFKO 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. AFKO 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. AFKO 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl AFKO 20 pakeitimo. Man atrodo, kad Panašus balsų skaičius bus ir už, ir prieš. Balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. AFKO 22. Balsavimas pradedamas. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas, atmesta. Dėstomosios dalis e, pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Atsiprašau, pritarta. Ketvirtoji. Norite pasitikrinti dėl trečiosios? Gerai, puiku. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 47 balsai už, pritarta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 7. Kas už, prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl septintosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai pritarta. Dabar aštuntoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl devintosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Vienuoliktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dvyliktoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl dvyliktosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 30 balsų už, 32 prieš. O dabar, kaip suprantu, einame prie gautinio balsavimo dėl visos ataskaitos su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta 41 balsas už, 22 prieš, 2 susilaikę. Sveikiname pranešėją. Wait a moment. Mr. Wallace. Pone Wallace'ai. Tik noriu pasakyti, kad mūsų frakcija gal uh, pateiks mažumos ataskaitą. Dėkoju. Dabar perėdame prie Vietnamo klausimo. the uh, order and to vote first number item number 8 and afterwards item number 10. So I have been informed. Taigi, kolegos, man ką tik pasakė, kad turėtume pradėti nuo aštuntojo darbo tvarkės punkto ir būtent dėl jo dabar balsuoti. Ar teisingai viską supratau? Tad pradėkime nuo aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Investicijų apsaugos sustarimas tarp ES ir jos valstybių narių iš vienos pusės bei socialistinės Vietnamo Respublikos iš kitos pusės. Pranešėja Izabel Veseler Lima. Izabel, ar norėtumėte kažką pasakyti? Dėkoju, pirmininkė. Tik keletą žodžių norėčiau tarti jeigu nieko prieš prancūziškai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo dėrybose ir e, už rezultatą, kuris, kurį mums pavyko pasiekti, dėkoju. Niekad nėra lengva susitarti, bet šį kartą mums pavyko susiderinti e, pozicijas dėl šios sutarties. Mes žinome, ko siekiame, ogi norime pagerinti teisės e, e, viršenybės dominavimą Vietname. Mes e, pasirinkome kelią, kuris nebūtinai mus nuves ten, kur norime, tačiau bent jau mes susitarėme dėl to, ko siekiame, ko norime. Ir nusprendėme ir dabar balsuoti dėl šios rezoliucijos, neturėdami, atmesdami balsavimą dėl atidėjimo Tai mums leis e, atspindėti visų darybininkų nuomonę ir e, duoti labai tvirtą politinę žinę, signalą. Pasiektas rezultatas tik patvirtina mūsų dėrybų klim, e, atmosferą. Mes buvome beveik vien balsiai, visi dėkoja visiems už kompromisiškumą, už tai, kad parlamentas dabar galės duoti labai aišku ir tvirtą signalą. Thank you. Dėkoju. Ar dar būtų kažkokių pastabų? Kągi. Tad balsuosime pagal šį sąrašą. Pirmasis pakeitimas buvo atsimtas, trečiasis pakeitimas dabar. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antrasis pakeitimas atkrenta tokiu atveju. Dėl ketvirtojo nėra balsuojama. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, dėl jo nėra balsuojama. Trečiasis tai kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Kompromisas keturi. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 22 pakeitimas. Ponios Hautalas, kas už, kas prieš, Balsavome dėl ketvirtojo kompromiso ir tada perėmė prie 22 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 22. Penktasis kompromisas bus po 22 pakeitimo. Balsuojame dėl 22 pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Penktasis kompromisas, balsuokime elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas akivaizdžiai pritarta šiam pakeitimui. Ir dabar gautinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Dviejų kolegų balsų nematau. Na, nenorite, nenorite. Balsavimas baigtas. Pritarta 408 balsai už, 8 prieš, 6 susilaikė. O dabar dešimtasis darbo tvarkės punktas. Tai šis balsavimo sąrašas, jeigu neklystu. Dabar balsuosime dėl tarybos sprendimo projekto, dėl laisvosios prekybos sustarimo tarp ES ir Vietnamo. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Kompromisas antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl šeštojo kompromiso. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta elektroniškai balsuosime, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. keturių kolegų balsų dar nematau, trijų, dviejų. Dviejų kolegų vis dar balsų nėra. Balsavimas baigtas. 47 už, 7 prieš, 8 susilaikė. Pusantros valandos skiriame balsavimui. Ačiū kolegos už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje, o dabar nedelsdami pradėsime koordinatorių posėdį. Tad e, tie, e, kurie dalyvausite, likite salėje, o su kitais susitiksime po pietų.